Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dvyliktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Antras pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Πέρα ψηφοφορίας. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trečias ketvirtas pakeitimai dėl, už prieš susilaikę atmestą. 31 už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė atmestą. 41 pastraipa už prieš susilaikė pritarta. 51 dėl atskirų dalių, dėl pirmos dalies už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 54 pastraipa, vėl atskiros dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 59 pastraipa už, Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Penktas pakeitimas. 59 pasakė. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 pasakė dėl dviejų dalių. Pirmo dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 76 55 pakeitimas už, prieš,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 89 dalis 2 dalis. Pirmoji už prieš susilaikę priimta. Antroji už prieš susilaikę priimta. 90 dalis už prieš susilaikę priimta. Devintas pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. 109 dalis, e, dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis e, už, prieš, susilaikė, priimta, septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime septintąjį pakeitimą. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikę. Atmesta. F konstatuojama dalis dvi dalys. Pirmoji už, prieš, susilaikę. Priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę. Priimta. E, galutinis balsavimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pone Langė, sveikiname. Dabar balsų paaiškinimai. Right, but obviously they had this then.